Bien, je vous propose que nous commencions notre, notre réunion. Euh, je voudrais tout d'abord. Euh... Labą rytą. Pradedame posėdį ir norėčiau parlamento vardu atsiprašyti už tai, kas įvyko pirmadienį. Administracijos atstovai paprastai dalyvauja mūsų posėdžiuose. Jie taip pat labai nerimauja dėl to, kas e, įvyko pirmadienį. Ir e, galime patikinti jūs, kad tie darbo tvarkės punktai, kurie nebuvo aptarti pirmadienį, bus aptarti vėliau. Pirmadienio darbo tvarkėje buvo mūsų komiteto pirmininko rinkimų klausimas. Koordinatoriai turi aptarti šį klausimą nes e, koordinatoriai mano, kad e, šių naujo pirmininko rinkimų sąlygos turėtų būti iš naujo aptartos. Turiu taip pat Jūs informuoti apie šios dienos kalbų režimą. Deja, nebebus e, bulgarų kalbos vertimo į bulgarų kalbą, todėl kad bulgarų vertėjų prireikė pirmininkų sueigai. Tačiau papildomai mes gavome lietuvių kalbą, švedų kalbą ir čekų kalbą. Ir graikų kalbą, kurių nebuvo numatyta iš, e, iš pradžių. Priminsiu, kad e, šis posėdis yra transliuojamas. Ir norėčiau pasveikinti poną Kristijan Kellers, kuris mūsų sekret... sekretariate dirba nuo šiol. Norėčiau, kad e, paplotume jam. Taip pat e, norėčiau pasakyti Jums, jog mūsų kolega Itala buvo pasiūlytas savo šalies vyriausybės į audito rūmų nario postą. Tai iš tikrųjų yra labai svarbus postas. Džiaugiamės labai ir kadangi tai tikrai yra tinkama kandidatūra į tą postą, tai iš tikrųjų vyriausybė pasielgė labai teisingai ir visuomet malonu, kuomet uh, į Europos komisiją ir audito rūmus yra paskiriami Europos parlamento nariai. Tai labai išmintingas sprendimas. Toliau darbo tvarkės. E, kiti punktai. Posėdžio protokolo tvirtinimas birželio 21 dienos ir Liepos 13-14 dienos. Jeigu nėra jokių komentarų ar prieštaravimų, šie protokolai yra patvirtinti. Mūsų komiteto daug narių prašė, kad ketvirtas dabar tokias punktas būtų atidėtas spalio trečiai dienai. Tai yra punktas dėl muitinių modernizavimo, elektroninis balsavimas šituo klausimu, ar nebūtų komentarų dėl šių dalykų. Jeigu netumėt dabar penktasis darbo tvarkės punktas. pirmininkas primena, kad buvo pamirštas dar vienas darbo tvarkės punktas, darbo tvarkės tvirtinimas, pirmasis punktas, tad darbo tvarkė yra patvirtinta. Ir dabar periname prie penktojo darbo tvarkės punkto, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos OLAF reforma. Deja, generalinis direktorius vėluoja, tiksliau tai ne generalinis direktorius, bet auditorumo narys ponas Galea. Tačiau jisai vėluoja. Ir tuomet galbūt aš suteiksiu žodį Ingeborg Greslė. Atsiprašau, aš e, neišgirdau, kad tu sakai, galbūt galėtum pakartoti. Pirmininkas, dėl penkto darbo tvarkės punkto galbūt tu galėtum e, pristatyti susidariusią padėtį. Um, Taip, ačiū labai. Tikrai ilgai laukiame šių diskusijų apie diskusijų dėl OLAF reglamento. Pertvarkymo reglamentas 1073-99 metų reglamentas. Taigi situacija yra štai kokia. 2008 metais parlamentas patvirtino su didelė balsų dauguma pasiūlymus dėl pakeitimų. Na, ir nuo to laiko Komisija parengė savo pasiūlymą dėl Olafo. Na ir dėl e, mūsų pasiūlytų pakeitimų jie iš principo sutiko ir e, didelių pakeitimų nesiūlė. Na, galiausiai per vasaros atostogas mes susitelkėme ties penkiais pagrindiniais skirsniais parlamente yra naujų kolegų ir dabar tiesiog norime, kad ir jie suprastų, koks sprendimas buvo priimtas 2008 metais. Na ir tie keturi darbiniai dokumentai, kuriuos pasiūlėme, jų tikslas sustiprinti procedūrinės garantijas, jų apsaugą, taip pat peržiūrėjome tyrimų metodus, organiza, organiza, darbo organizavimą, bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir veiksmų derinimą tarp ES, su, su ES institucijomis, e, kovojant su sukčiavimu. Taigi, iš principo, dirbome ties tais keturiais e, klausimais. Na ir būtent e, dėl to apie tai ir buvo pagrindiniai parlamento pasiūlymai dėl pakeitimų. Po praėjus dešimtmečiui supratome, kad Olafą reikia tobulinti ir buvo dėl to pateikti tie pirminiai pasiūlymai. Na, o aš bandžiau mm, parodyti, ką siūlo komisija savo darbiniuose dokumentuose. Taip pat bandžiau parodyti, kaip e, buvo atsižvelgta į mūsų pakeitimų pasiūlymus. Na ir remiantis mūsų primtais e, sprendimais, e, kaip tai įtakojo komisijos pasiūlymus. Peržvelgus darbinius dokumentus, e, pamatysime, na, jūs patys pamatysite, dabar detaliai aš jau ne, nepristatinėsiu. Jeigu reiks, aišku, galiu detaliau pristatyti, tačiau patys skaitydami dokumentus pamatysite, kad kai komisija pertvarkė, reformavo savo pasiūlymus, jie iš, tik iš dalies atsižvelgia į tai, ką siūlėme mes. Ir kai kurios problemos yra tik iš dalies išspręstos, ypatingai susijusios su dėrybinėmis strategijomis. Na, o mes norime, kad komisija daugiau atsižvelgtų į mūsų siūlymus, ypatingai kalbant apie procedūrinės garantijas ir teisės. Mes norime, kad komisija daugiau atsižvelgtų į mūsų pirminius pasiūlymus nes tuos pasiūlymus parengė darbo grupė ir buvo atsižvelgta į įvairių politinių frakcijų pasiūlymus. Daug kolegų dirbo toje darbo grupėje. Na ir toje darbo grupėje mes bandėme kiek įmanoma pasiekti konsensuso dėl teikiamų pasiūlymų. Iš pradžių buvo parengta 11 darbinių dokumentų su pasiūlymais. Taip pat atsižvelgėme ir į Teisingumo teismo sprendimus yra du pastarėjai teismo sprendimai, kurie įrodė, kad reikalinga apie tai iš esmės pakalbėti. Ir mano nuomonė, tai, ką pasiūlė komisija, ypatingai kalbant apie procedūrinės garantijas ir teisę į gynybą, tai nėra tinkamai atsižvelgta. Taigi dėl to mes turime skubiai veikti, ir tam tikrose esminėse srityse komisija pakeitė pirminius mūsų pateiktus pasiūlymus ir neatsižvelgia į kitus apskritai. Jie teigia, kad e, jeigu žmonės įtraukiami į procedūrą, svarbu, kad ta procedūra būtų nepriklausoma. Na, o mes turime dirbti toliau su atitinkamu komitetu ir audito rūmais tam, kad ta nepriklauso, tas nepriklausomumas, nepriklausomybė būtų užtikrinta. Priežiūros komitetas, stebėsinos komitetas turės pateikti ir taip pat audito rūmai turės pateikti ataskaitas. Taigi tos institucijos yra toje pačioje pozicijoje kaip ir mes. Na, o jeigu mes nepasinaudosime dabartinės reformos galimybėmis ir neišspręsime tikrų problemų, tuomet susiklostys tokia situacija, kai vis matysime naujų Luksemburgo teismo sprendimų, dėl to vėl kils įvairių ginčių, problemų ir tiesiog prarasime galimybę pastumti Europą į priekį, pasirūpinti, kad institucijų turimos priemonės, instrumentai yra veiksmingi. Taigi, dėrėdamiesi su taryba ir komisija, turime pasirūpinti, kad daugiausia dėmesio būtų skiriama Olafo darbo tobulinimui atsižvelgiant į mūsų teikiamus pasiūlymus tam, kad gynybos, e, garantijos, gynybos teisės ir garantijos būtų užtikrinamos ir kad būtų e, pasiektas tarp institucinis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas, efektyvus bendradarbiavimas su trečiosiamis šalimis. Mes e, pateikėme 14 klausimų, tuos klausimus parengė koordinatoriai ir tuos klausimus reiks kelti taryboje. Ir netgi jeigu visi klausimai. Jeigu visi klausimai nebus išspręsti, reiks e, kažkaip prie jų grįžti. Uh, Olafas yra specifinė institucija, tai yra institucija komisijos sąrangoje. Ir irgi tą aspektą reiktų aptarti, kad būtų laikomasi ir gerbiamos parlamento teisės. Na ir atsižvelgiant į mūsų primtus sprendimus 2008 metais, svarbu, kad e, dabar į pasiūlymus būtų atsižvelgta Taip pat e, svarbu, kad Olafo veikla būtų nepriklausoma, kad e, tyrimus atliekantys žmonės matytų, kokia yra procedūrinė struktūra ir kad priežiūros komitetas būtų pertvarkytas e, tam, kad vyktų veiksminga stebėsena, kaip yra numatyta reglamento nuostatose. Ir taryboje yra dvi vyraujančios pozicijos. Vieni mano, kad reikia padaryti mažiau, bet greičiau ir tada bandyti suderinti tuos tris teisinius pagrindus, kalbant apie Olafo struktūrą, ir tą padaryti jau vėliau. Mano manimu, tokia pozicija ES neturėtų būti vyraujanti, kadangi tai reikštų, kad Olafe viskas liks taip, kaip buvo ilgą laiką ir tie kontroversiški klausimai, kontroversiški teisinio pagrindo klausimai nebus išspręsti, o jeigu mes norime suderinti kažkaip tuos tris teisinius pagrindus, tuomet per penkerius ar na, šešerius metus, jeigu to nepadarysime, kils tikrai rimtų problemų. Dėl to labai svarbu paaiškinti, koks yra Olafo vaidmuo valstybėms narėms ir jeigu valstybės narės nepasitikės tą instituciją ir nesuteiks jai tinkamų teisų, tuomet Olafui dirbti bus kur kas sunkiau, taigi labai skubu įgyvendinti šią reformą. Ta padaryti rimtai ir atsakingai, siekiant išspręsti tas problemas, kurios iškilo per tą dešimtmetį ir mūsų dėrybinė pozicija turėtų būti pagrįsta tuo, kad mes privalome siekti, kuo galima greičiau parengti ir priimti rezoliuciją dėrybose dėl Olafo ir dėl to kreipiamės į komisiją ir prašome įgyveninti tuos dalykus, dėl kurių jau yra susitarta ir dar kartą peržiūrėti tuos dalykus, kurie nesispindėjo jų dokumente. Ir tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai laikysis iš vien su manimi ypatingai dėrybose su taryba, mes turėsime laikytis griežtai savo pozicijos. Ir nepaisant to, kad tarp institucijų vyrauja gan draugiška atmosfera, vis tiek yra nemažai dalykų, kuriuos reiks aptarti labai detaliai, ypatingai techninius dalykus. Kai kuriuose srityse reikės siekti sprendimo greičiau. Na, o Olafo, iš Olafo perspektyvos matau dvi galimybės. Galime viską palikti generalinio direktoriaus kompetencijai, kad jis įgyvendintų tai, kas jau yra numatyta tekste. Arba mes galėtumėme pasiūlyti pateikti konkretesnių pasiūlymų, kaip procedūrinės garantijos e, būtų užtikrinamos. Ta padaryti galime, bet nebūtinai. Tai yra lemiamas veiksnys. Na ir tie 14 klausimų, kuriuos parengėme ir kuriuos e, iškėlėme tarybai, į juos reiks atsakyti žodžiu. Mes ten bandėme akcentuoti tas pagrindinės sritis, kur vis dar yra problemų. Uh, Ir manau, kad e, darb, darbinis dokumentas yra parengtas taip, kad e, jis būtų tokio ir šviečiamojo pobūdžio, ir informacinio pobūdžio. E, taip pat dokumento pabaigoje yra lyginamoji lentelė, kuri pateikiama tik tai anglų kalba. Ir toje lentelėje yra palyginami tarybos pasiūlymai, peržiūrėti komisijos pasiūlymai, taip pat pakeitimai, kuriuos pateikė parlamentas, kurie buvo patvirtinti plenarinėme posėdėje ir taip pat dar naujas komisijos pasiūlymas yra įtrauktas. Ir dar viena, e, vienas tulpelis su mano komentarais. Tiesiog bandau parodyti, kokie yra, kam komisija pritarė, o kam ne. Turint omenyje mūsų pasiūlymus. Taigi, manau, kad tos lentelės pagalba mes aiškiai suprasime, apie ką eina kalba. Tačiau, kaip sakiau, e, kol kas ji yra tik tai anglų kalba, vėliau gal pavyks ją parengti ir kitomis kalbomis. Tiesiog labai svarbu pamatyti, kaip klostėsi įvykiai Ir ta lentelė gal net yra naudingesnė nei e, rašytinis vientisas tekstas. Audito rūmai irgi pateikė savo nuomonę, taip pat ir stebėsenos komitetas. Na, o šiandien aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir tuos tekstus pristatyti. Norėčiau, kad audito rūmai ir stebėsienos komitetas pasisakytų tuo klausimu. Žinau, kad vieno iš atstovų dėja nėra, nes susirgo. Tačiau norėčiau, kad nariams būtų suteikta galimybė, žodžiu, išklausyti tų dviejų institucijų nuomonės e, šiandieną. Uh, Tai yra 17 puslapių dokumentas ir ne visuomet parlamentarams lengva tokio ilgio dokumentus perskaityti, dėl to labai svarbu, kad stebėsenos komitetas pasisakytų ir, žodžiu, pristatytų situaciją. Taigi kreipiuosi į visus kolegas labai rimtai vertinti šį darbą, nes jeigu Olafo efektyvumas nepagerės, tuomet e, per ateinančius keletą metų tikrai to irgi mums nepavyks padaryti. Ir dėl to netgi Olafo egzistavimui iškils grėsmė. Taigi turime šios institucijos darbą, darbo efektyvumą sustiprinti. Reikia restruktūrizuoti, pertvarkyti šią įstaigą, kad ji dirbtų veiksmingiau. Ačiū. Aš norėčiau komiteto vardu padėkoti jūsų pranešėjai. Ačiū labai. Man atrodo, kad kova su sukčiavimu daro didelį įtaką viešai nuomoniai Turint omeny, kad daug ir, ir klaidų kartais yra padaroma ir tai yra tikrai esminė tema. E, auditorumų nario vis dar nėra. Pranešėja pasiūlė, kad nesant Olafo stebėtojų tarybos nariui stebėjimo komiteto narys ponas Petijan ar ponas Petijon yra. Galbūt jisai sutiktų pristatyti tuomet tą dokumentą. Jeigu taip, tai tuomet žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau visų, nes nesu pratęs kalbėti tokiuose posėdžiuose kaip šis. Aš turiu pavaduoti poną Lopezą ir galiu tik tai pakartoti tą santrauką, kuri yra e, pateikta rugsėjo 20 dienos e, ataskaitoje. Manau, kad tas tekstas buvo perdotas institucijoms. Jeigu vertėjai mano, kad e, aš kalbu per greitai, tegu jie man duoda ženklą, tegu parodo raudoną kortelę. Stebėtojų taryba rugsėjo 20 dieną parengė dokumentą pagal kovo 17 dienos komisijos e, pasiūlymą. Ir šita nuomonė yra panaši kaip šeštais metais ir dešimtais metais pateiktos nuomonės. Stebėtojų taryba beje pateikė savo nuomonę dėl teisės kai kurių aspektų savo nuomonėje 5 2010. Ten kalbama apie pagrindinės teisės. Apibendrindamas galiu pasakyti, jog komitetas taip pat e, aptarė ir kitus aspektus, kurie atrodo svarbus. Komitetas pabrėžia, jog Olafas yra tyrimų struktūra, administracinių tyrimų institucijose siekiant apsaugoti ES finansinius interesus. Komitetas taip pat privalo užtikrinti, kad tokie tyrimai būtų visiškai nepriklausomi. Komitetas konstatavo, kad skirtingai nuo 99 metų pirminio teksto reforma, kuri siūloma komisijos 11 metais, atima iš Olafo visą veiksmų laisvę dėl pranešimų, notifikavimo. Komitetas mano, kad turėtų būti įtvirtinta e, pranešimų e, galimybė. Olafas yra, kaip e, sakiau, tyrimų, tyrimus vykdanti tarnyba. Ir jeigu komisija sutinka su procesiniu garantijų e, pateikimu juridiniams ir fiziniams asmenims, kadangi komitetas visad pageidavo nesikišti į tyrimus, tai ši misija galėtų būti patikėta peržiūros patarėjams. Ir reikėtų aiškiai reglamente apibrėžti šį vaidmenį. Stebėtojų taryba mano, kad Review Advisor galėtų įsikišti esant uh, skundams per numatytą terminą ir laikantis procesinių garantijų. Tačiau komitetas mano, kad būtų labai svarbu, kad būtų galima kreiptis tiesiogiai į tokį patarėją, kuomet e, yra atitinkama informacija ir e, tuomet ta informacija patektų arba patarėjui, arba teisminiai institucijai, e, neinformuojant paties žmogaus. E, E, kuris atsakingas už tos veiksmus. E, tuo būdu būtų visi veiksmai užtikrinami visiškai, žinant, koks yra bylos kontekstas. E, patarėjo nuomonė nesaistytų Olafo, tik tai motivuota nuomonė būtų saistančio E, pobūdžio ir tuo būdu būtų labiau laikomasi procesinių garantijų bei numatytų terminų, bet kuriomis sąlygomis ir taip pat tai leistų e, kai, kai kuriems skundo autoriams išvengti kreipimosi į e, Europos ambutsmeną. stebėtojų komitetas labai didelį dėmesį kreipia į informacijos kokybę, informacijos, kurią Olafas perdoda nacionalinėms teisminėms institucijoms. 2008 m. birželio mėnesį buvo e, tikrinama, siekiant, tikrinama šis aspektas. Olafas siekia, kad e, bylų informacijos kokybė būtų nuolat tobulinama šioje srityje ir per plenarinius posėdžius reguliariai yra pristatoma, pristatoma informacija apie bylas ir apie e, tokios informacijos, perdodamos informacijos kokybę. Olafas ir toliau naudosis e, nacionaliniais ekspertais, specialistais, tais atvejais, kuomet bus vykdomi tyrimai, siekiant užkirsti e, kelią sukčiavimam ir ginant e, finansinius bendrijos interesus. Ir šitų reikalavimų bus laikomasi visose tyrimo stadijose. Komitetui kelia nerima tai, jog visos bylos, kurios gali turėti baudžiamosios teisės e, aspektų, ne, nebūtų automatiškai adresuojamas e, Olafui, nes e, tik tai nacionalinės teismės institucijos gali E, priimti sprendimą dėl galimo baudžiamojo persekiojimo. persekiojimo. Ir e, yra parenk, parengti vis, parengta visa pro, procesinė tvarka, pagal kurią tai turi vykti. Reikėtų tik tai dar patobulinti tą bendradarbiavimą su nacionalinėmis teisminėmis institucijomis. Ir galiausiai e, stebėjimo komitetas apgailę stauja, jog vis, esam, vykstant visoms tyrimo stadijoms, be kita ko ir vertinimo stadijoje, ne, e, visi aspektai yra reikalingi aspektai užtikrinami ir Olafas pasisako už geresnį dialogą tarp institucijų ir Olafo. Ir Olafas e, tikisi, jog tas dialogas nebus e, proga sumažinti Olafo direktoriaus e, nepriklausomumą. Kalbant apie direktoriaus atsakomybės padidinimą, komitetas turi gauti visą reikalingą informaciją tiek iš Olafo, tiek iš Review Advisor. Taip pat labai svarbu, kad komitetas galėtų turėti sekretoriatą, kuris dirbtų tiesiogiai jam. Po pono Brüner mirties labai svarbu, kad reglamente būtų numatytas e, vicedirektoriaus postas, tačiau tam, aišku, reikės visų trijų institucijų konsensuso. Tai toks, e, tokia būtų santrauka to dokumento, kuris e, yra pateiktas ponui Liupės ir galbūt jisai pats būtų pasakęs, ką nors dar, ką nors pridūręs prie to, ką aš pasakiau, tačiau mano užduotis buvo perduoti būtent šią informaciją. Pirmininkas, dėkoju už tokią išsame ataskaitą. Ponas galėja vis dar nepasirodė. Ar truputį palauksime, nežinau, ką tuomet darysime. Ar Inge, ponas Keslė, Olafo direktorius, yra šiame posėdėje, tad galėtume suteikti žodį jam, kad jis pateiktų savo požiūrį, ponė generalinį direktoriau, aš atsiprašau, kad jūsų nepristačiau šiandien. E, tai nedovanotina, nors mes daug kalbėjom apie jūs jūsų paskirimo metu, tad e, galbūt jūs sutiktumėte, matau, matau, kad jūs linksite galvą, sutinkate, pasisakyti to klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Esate visiškai teisus, aš mieliau būčiau pasisakęs po to, kai uh, būčiau išklausęs audito rūmų atstovo pastabų, tačiau akivaizdu, kad e, ir taip jau turime apie ką pamastyti po to, kai perskaitėme ir išklausėme pranešėjos e, pasisakymo ir taip pat išklausėme ir priežiūros komiteto nuomonės. Negalime teikti, kad reformuojant Olafo reglamentą nėra apie ką pamastyti, nėra pasiūlymų ir nėra pasisakymų ir idėjų. Na, manau, kad kažin ar kiekvienu klausimu tiek susilaukėte nuomonių. Taigi, dėl to aš labai džiaugiuosi, kad e, turiu tokią galimybę. Na ir detaliai, aišku, aš šiandieną nekalbėsiu, kadangi uh, Čia esu kaip pasibus faktiškai stebėtojas, ne aš priimsiu sprendimą. Priešingai, aš esu tas žmogus, kuris turės įgyvendinti jūsų priimtus sprendimus, tačiau kadangi pakvietėte mane pasisakyti, aš e, keli žodžius, e, keliais žodžiais papasakosiu apie situaciją pasinaudodama šią progą. Pirmiausia, manau, kad komisijos pasiūlymas bei tarybos pasiūlymas yra ir taip yra jau neblogai parengti, struktūrizuoti, na, o parlamento darbinis dokumentas, pranešėjos darbinis dokumentas faktiškai jau leidžia gan greitai pasiekti neblogą kompromisą, susitarimą, Ir man atrodo, kad tie pasiūlymai yra nukreipti tą pačią linkmę, galbūt detalės skiriasi, yra pasiūlymų šiek tiek kitokių, tačiau pagrindiniai principai yra bendri. Ir mane tai padrasina. nors anksčiau turėjau būkštavimų, apie kuriuos e, kalbėjau ir šiame komitete, būtent būkštavimų dėl to, kad e, teisinis Olafo pagrindas nebus aiškus. Ir tikrai tai trukdo Olafui dirbti veiksmingai, trukdo atlikti efektyvius tyrimus. Tai taip pat e, nepasitarnauja ir tyriejų interesams. Mums reikalingas Olafo veiklos tvirtas teisinis pagrindas, to reikia kuo galima, to reikia mums skubiai ir perskaitęs nuomonės, įvairius pasisakymus išklausęs, manau, kad padaryti tą yra įmanoma, tai nėra vien tik tai norų lygmenių. Yra įmanoma priimti visoms institucijoms bendrą sprendimą dar iki metų pabaigos. Toks yra mano noras, siekis, e, lūkestis ir. O tai yra visos mūsų institucijos tikslas. Dar viena bendro pobūdžio pastaba, kurią norėčiau su jumis pasidalinti. reikia sekti jūsų pirmtakų pavyzdžių. Tų, kurie 99 metais parengė reglamentą 1073. Aišku, jį reikia atnaujinti, kadangi jis yra gan senas, pasaulis pasikeitė, ES pasikeitė, institucijos teisinis pagrindas, e, turime dabar žmogaus teisų hartiją ir panašiai, taigi situacija yra pasikeitusi. Tačiau reglamentas 1073 tikrai buvo geras teisės aktas, Ir netitiktinai jisai iki dabar veikė nekeistas, nekoreguotas, gan sėkmingai buvo taikomas. Na ir viena priežasčių yra ta, kad reglamentas 1073 nebuvo perdėm smulkiai reglamentuojantis mūsų instituciją. Na, vėlgi, jį reikia atnaujinti, kaip sakiau, jį reikia užbaigti, nes tokie klausimai kaip ginamųjų teisės e, netispindi reglamente, reikia tai papildomai traukti. Tačiau norėčiau jūsų paprašyti neįsitraukti į perdėm detalų reglamentavimą visų smulkių aspektų, ypatingai kalbant apie institucijos darbo organizavimą, kad nebūtų reglamentuojamos įvairios tyrimų detalės. Priežastis ta, kad Na, mano manimu, gal jūs man prieštaraujate, bet aš manau, kad kitas reglamentas po šio bus parengtas tik tai po dešimtmečio. Greičiausiai po dešimtmečio, taigi tai yra gan ilgas laikotarpis ir reglamento keitimo procedūra yra gan sudėtinga. Taigi aš tikiuosi, kad šiame reglamente šis reglamentas bus ilgalaikis, tvirtas, tvarus ir, žinoma, efektyvus ir to galima pasiekti vengiant įsitraukti į perdėm detalų reglamentavimą, į administracinius, organizacinius dalykus ir detalės. Tačiau, kiek matau, kiek suprantu, tokios rizikos e, kaip ir nėra didelės, bent jau iš to, ką perskaičiau iš tų pateiktų pasiūlymų. Uh, Aišku, yra nemažai klausimų, problemų, daug išklausiau minčių ir pritariu tam taip, efektyvūs, veiksmingi. Mes e, norime, kad tyrimai vyktų efektyviai ir greitai. Aišku, taip pat ir ginamųjų teisės, liudytojų teisės turi būti užtikrinamos, taip pat tarnybos nepriklausomumas. Taip pat priežiūros komitetas turi prižiūrėti darbą, auditorumai turi kontroliuoti darbą, Europos domenų apsaugos pareigūnas irgi turi įsitraukti į tuos procesus, taip pat priežiūros komitetas, ombudsmenas. Auditorumai visos Šios institucijos nori, kad Olafas būtų atskaitingas, veiksmingas, kad būtų užtikrinamos e, teisės ginamųjų liudytojų. Tačiau yra prieštaraujančių dalykų ir dabar būtent reikia siekti tinkamos pusiausvyros. Bet aš manau, kad tekstas, kuris yra pasiūlytas, jau užtikrina neblogą pusiausvyrą. Aišku, jį galima tobulinti, e, pasitelkiant e, pateiktus pasiūlymus, ką ir padarė pranešėja. Taigi, tikslas surasti pusiausvyrą ir taip pat suprasti, kad visos vertybės, apie kurias kalbame, yra tarpusavėje prieštaraujančios, taigi visko tuo pat metu tobulinti e, nebus įmanoma. Na, kaip sakiau, detaliai nekalbėsiu, bet aišku, mielai atsakyčiau į klausimus, jeigu jų bus. Ir dar keletas nedėlių, bet reikšmingų dalykų dėl turinio. Pirmiausia, tas klausimas jau buvo iškeltas e, ir pristatytas pranešėjos ir ne tik jos. Būtent procedūrinės garantijos ir teisės, kurios numatomos asmenims susijusiems su tyrimu. Komisijos pakeistame pasiūlyme yra bandoma padidinti ir paaiškinti tų asmenų teisės. Na, o pakeistame pasiūlyme matome kai kurias teisės numatytas e, tam, kad asmenys būtų iš anksto informuojami, kad jie gautų advokatą ir taip toliau. Ir visiškai e, tam pritariu. Tai jau vyksta, tai jau yra vykdoma. Bet, tačiau aš suprantu, kad aišku, tuos dalykus reikia numatyti teisės akte. E, Ir aš manau, kad tai jau yra labai svarbus pasiekimas pakeistame pasiūlyme. Bent jau kiek aš suprantu, pranešėja mano, kad to reikia siekti toliau, numatant peržiūros patarėjo pareigybę. Peržiūros patarėjas būtų asmo atsakingas e, už e, tų tyriamų asmenų skundų svarstymą. Taip, aš pritariu tam, bet tai jau veikia, tai jau yra numatyta, tie dalykai jau pas mus egzistuoja ir ta sistema pasiteisina. Problema yra ta, kaip organizuoti darbą. Ir komisijos pakeistame pasiūlyme e, keliamas tas klausimas, jeigu teisingai suprantu metu pranešėja norėtų, kad tas asmo būtų skiriamas tam uždaviniui, tam darbui atlikti visiems laikams. Tai būtų nuolatinis pareigūnas, dirbantis e, šį darbą. Man atrodo, tai yra organizacinė na, detalė. Dabar yra asmo, kuris skiriamas kas kart tai yra, aišku, atsižvelgiama yra į jo kompetenciją ir taip toliau, tie asmenys yra skiri, skiriami generalinio direktorato kiekvienam atveju atskirai. Jeigu mes manome, kad tie asmenys galės atlikti darbą tinkamai tik tuo met, kai bus paskiriamas konkretus vienas asmo dirbantis šioje srityje, aš čia nematau esminio skirtumo. Ar tuomet tas asmo bus labiau nepriklausomas dėl to, kad jis bus paskirtas visam laikui, o ne kiekvienam atvejui atskirai. Bijau, kad taip neužtikrinsime didesnio nepriklausomumo, nes visuomet tas asmo bet kuriu atveju bus skiriamas generalinio direktoriaus. Na ir čia problema yra ta, kad jeigu įsteigėme tarnybą, tai nėra vien tik tai vienas asmuo, jam reikia administracinės pagalbos, aš tiesiog nematau, kokiomis galimybėmis tą galėtumėme padaryti, neturiu tam priemonių. Aišku, peržiūros patarėjas yra jau nemenkas pasiekimas, tačiau pakeistame pasiūlyme tai jau egzistuoja. Na ir dar vienas svarbus klausimas yra tas, kad procedūros vidinėje peržiūroje. Ta peržiūra pradėjome kovo mėnesį, po to, kai mane paskyrė generaliniu direktoriumi. Mes e, toje vidinėje peržiūroje, bandant reorganizuoti tarnybos darbą, taip pat perrašėme ir vidaus darbo taisyklės ir numatėme įsteigti padalinį, kuris nepriklausytų, tai nebūtų tyriamasis padalinys, tai būtų padalinys, kuriame dirbtų už teisininką iš principo. Ir mes tokiu būdu patikrintumėme, koks yra teisinis pagrindas, kiekvienos bylos teisinis pagrindas, pradedant bylą ir baigiant tą tyrimą. Toks padalinys vadintųsi atrankos, tyrimų atrankos ir peržiūros padalinys kuris štai būtent ir atliktų tokį darbą, apie kurį kalba ir pranešėja, ir priežiūros komitetas, ir auditorumai. Na, ir sąlygos tam jau yra numatytos komisijos pakeistame pasiūlyme. Taigi aš manau, kad tokiu būdu tuo aspektu pakeistas pasiūlymas yra tikrai puikus, nes ten teigiama, kad generalinis direktorius turi gauti patarimus šiais klausimais. Ir būtent generalinis direktorius turi būti atsakingas e, už tai. Ir tie dalykai jau vyksta ir aišku, reikia numatyti ir lankstumo, numatant darbo organizavimą ir tai, kaip e, ta tarnyba veikia tam, kad ji nebūtų perdėm sustabarėjusi, ne, kad ji būtų lankstesnė ir ją būtų lengviau tvarkyti ir valdyti. Na ir dar vienas dalykas dėl priežiūros komiteto vaidmens. Jūs skirsite naują priežiūros komitetą, pagal reikalavimus, pagal tas sąlygas, e, kurias jūs, parlamentas, taryba ir komisija patys e, nustatėte, kurios yra teisės akte. Jeigu palygintumėte tuos prašymus, kuriuos pateikė priežiūros komitetas dėl savo darbo ir vaidmens, matote, kad nesutampa tie reikalavimai ir sąlygos. Būtent tyrimai yra valdomi kartą per mėnesį surengus tarptautinių ekspertų susitikimą Briuselėje. Ir to padaryti jie, jie negali. Taigi labai atsargiai numatykite, skirkite priežiūros komitetui papildomas užduotis, tokias, kurių jie iš principo negalės įgyvendinti ir atlikti, dėl to, kad nėra praktinių sąlygų tam padaryti. Ir taip pat neįsivaizduoju, kokia būtų pridėtinė vertė įsteigti dar vieną išorės tarnybą, kuri būtų įsitraukusi į tyrimų valdymą, tyrimų, kuriuos atlieka Olafas valdymą. Dar vienas dalykas dėl priežiūros komiteto. Komiteto vaidmuo peržiūrėti Olafo galutinės ataskaitas, kurios e, siunčiamos nacionaliniams teismams. Čia vėl vienas toks gan jautrus klausimas. Ta vaidmenį jie gavo po, vieno, po vienos teismo bylos ir dabar parlamentas turi, komisija, aišku, taryba taip pat nuspręsti, koks turėtų būti priežiaus komiteto vaidmuo. E, teismo sprendimas yra tiesiog jurisprudencijos teismo sprendimas ir jūs ir mes nesame saistomi su ta teismo byla. Mano manimu, teisiškai tai nėra įmanoma. Aš irgi nematau pridėtinės vertės, aišku, jūs turite apsispręsti, bet nematau, kokia prasmė būtų priežiūros komitetui numatyti vaidmenį, filtruoti tas bylas, kurios yra siunčiamos nacionaliniams teismams. Filtruoti ar, ar, arba jau ne. Niekuomet taip nebuvo anksčiau ir priežiūros komitetas to niekuomet nedarė. Automatiškai tai įvyksta. Ir jie kas mėnesį susitinka, posėdžiauja. Taigi, jie, jeigu jūs manote, kad atidžiai jie tas, tą bylos medžiagą skaitytų vieną kartą per mėnesį, tuomet jie blokuotų tokios medžiagos siuntimą nacionaliniams teismams ir taip pat aš manau, kad nebūtų teisinga siūsti bylas nacionaliniams teismams, bet visuomet galima siūsti ataskaitas. Taigi turime atsargiai elgtis ir nesuteikti priežiūros komitetui tokių vaidmenų, uždavinių, kurių komitetas negali gyvendinti, neturi priemonių jiems įgyvendinti. Ir tokių uždavinių, kurie iš principo nėra reikalingi ir prasmingi. Kad nebūtų veliamasi į kiekvieną bylą kas kart, kad Olafas būtų atskaitingas ir būtų užtikrinama tarnybos nepriklausom, užtikrinamas nepriklausomumas. Taigi tiek, ponė pirmininkė, aš mielai atsakyčiau į komiteto narių klausimus, e, konkretesniais aspektais klausimais. Tačiau dar kartą norėčiau pasakyti, kad tikiuosi, jog susitarimas su taryba ir komisija bus pasiektas greitai. Tikiuosi, kad tai vyks per pirmąjį svarstymą. Ačiū. Merci, Dėkuoju, ponė generalinė direktoriau. Jūsų nuomonė mums yra be galo vertinga. Ir e, dėkuoju, kad sutinkate dalyvauti šiame posėdėje ir atsakyti į narių e, klausimus. Prieš pradant diskusiją aš e, vis dėlto norėčiau, kad teismo atstovas pasisakytų, todėl kad mūsų komitetas labai e, su dideliu su, susidomėjimu norėtų išklausyti nepriklausomą nuomonę. Tačiau ar e, auditorumų e, narys galės greitai prie mūsų prisijungti, vis dėlto dar yra neaišku. Galbūt ponas Bertrand Alburgues galėtų mums pristatyti ataskaitą. Ponas Bertram Burgues yra e, padalinio vadovas, padalinio, kuris e, dirbo rengiant šį klausimą. Ar jūs sutiktumėte? Taip, ponia pirmininkė. Aš e, pabandysiu pristatyti tą tekstą, kurį ponas Galea turėjo pristatyti. Norėčiau atsiprašyti dėl susidariusios padėties. Tai pasitiko tikrai ne dėl mūsų kalties pono Valer tekstas parašytas anglų kalba, todėl aš e, jį tą kalbą ir skaitysiu. Pirmiausia, dėkoju komitetui, kad e, pakvietėte pristatyti mūsų nuomonę dėl reglamento 1073-1999 dėl Olafo tyrimų. Pradžiai norėčiau pasakyti, kad audito rūmai pritarė komisijos reformoje numatytiems tikslams sustiprinti uh, tarnybos tyrimų efektyvumą ir surasti pusiausvyrą dėl to, kaip yra valdoma tarnyba, kad būtų užtikrinamas nepriklausomumas ir tarnybos atskaitomybė. Taigi, siekiant e, tų tikslų, audito rūmai peržiūrėjo pasiūlymus ir pateikė rekomendacijas. Kaip prisiminate, tai yra trečiasis bandymas peržiūrėti šį reglamentą. Na ir audito rūmų pastaroji nuomonė, šeštoji nuomonė, parengta 11 metais, atsižvelgia į penktųjų metų nuomonę ir septintųjų metų nuomonę. Jos buvo ta pačia tema. Taip pat audito rūmų, rūmai pateikė specialiasias ataskaitas, ponas galėjo gegužės mėnesį tą ataskaitą. Ir toje ataskaitoje audito rūmai kalba apie Olafo tyrimų efektyvumą ir daro išvadą, kad pirmiausia, reikia, kad Olafas daugiau dėmesio skirtų pagrindinėms funkcijoms, būtent tyrimams. Antras dalykas, Olafas turi tobulinti e, tyrimų efektyvumą ir atsiskaitimą. Taip pat e, priežiūros komitetas turi atlikti svarbų vaidmenį, sustiprinti Olafo nepriklausomybę. Teismo e, auditorumų nuomonė remiasi ankstesnių ataskaitų ir nuomonių rezultatais ir išvadomis. Norėčiau dabar pateikti audito vertinimo esminius dalykus, atsižvelgiant į siūlomą 1073 reglamento pežiūrą, audito rūmai norėtų užsakyti štai kokią nuomonę. Pirmiausia, komitetas turėtų pasinaudoti galimybę ir iš esmės supaprastinti kovos su sukčiavimo teisės aktus. Antras dalykas. Reikia daugiau pamastyti apie tai, kaip būtų galima užtikrinti tyrimų, vykdomų tyrimų nepriklausomumą. Trečias dalykas - daugiau dėmesio reikia skirti veiksmingai ES finansinių interesų apsaugai. Ketvirtas dalykas - reikalinga, kad būtų numatytos aiškios taisyklės, kaip būtų galima tirti finansinius, finansinius nusikaltimus, ypatingai, kai kalba eina ne apie personalo narius. Ir taip pat auditorumai prašo, kad būtų peržiūrėtas pasiūlymas ir užtikrinamas e, teksto aiškumas, nuoseklumas. Auditorumai taip pat e, akcentuoja specifinius klausimus, kurie galėtų turėti įtakos tarnybos darbui ateityje. Na, aš tiesiog susitelksiu ties e, trimis svarbiausiais dalykais. Pirmasis yra dėl to, kad nebuvo pasinaudota galimybė ir sustiprinti kovos sukčiavimo teisės aktų. Auditorumai gerbė sprendimą reformuoti e, tarnybą, tačiau reikia supaprastinti ir sustiprinti kovos su sukčiavimu teisės aktus, juos parengiant naujas tekstų redakcijas ir dėl to kreipėsi į parlamentą ir tarybą, kad būtų parengtas bendras reguliavimo pagrindas kovai su sukčiavimu. Na ir reikia išsaugoti kovos su sukčiavimu teisės aktuose tą nuoseklų požiūrį, taip pat užtikrinti tyrimų nepriklausomumą ir teisėtumą. Tai yra, matyt, vienas reikšmingiausių reformos elementų. Nepriklausoma kontrolė yra svarbi ne tik tiems asmenims, kurie yra tyriami, bet taip pat tai sustiprintų ir Olafo legitimumą. Tai yra ypatingai svarbu ir dėl to, kad būtų galima pasinaudoti įvairiomis galimybėmis, kai yra atidami, atidedami tyrimai asmenų prašymų. Taip pat audito rūmai siūlo sukurti priežiūros patarėjo tarnybą, kuri nebūtų pavaldi Olafui. Na ir dar vienas dalykas dėl tyrimų trukmės. Audito rūmai nuolatos rekomendavo, kad Olafas daugiau dėmesio skirtų pagrindiniai savo funkcijai atlikti tyrimus. Na ir vertinant veiklos rezultatus, matome, kad yra efektyvumas sustiprėjęs ir jis dar labiau sustiprėtų, jeigu būtų sutrumpintas tyrimų laikas. Dabar yra pateiktas reikalavimas pateikti ataskaitas kartą per devynis mėnesius. Ir audito rūmai mano, kad maksimaliai per du mėnesius turėtų būti vertinama galimybė pradėti bylą arba ne. Na, o po to turėtų atlik, at, būti <clears throat> atliekama tolesnė veiksmų peržiūra kas šešis mėnesius. Tai yra labai ambicingas tikslas ir dėl to audito rūmai prašo, kad komisija sureaguotų į mūsų 2005 metų ataskaitą mm, šiuo klausimu, kur kalbam apie tai, kad svarbu, jog generalinis direktorius primtų sprendimą pratesti tyrimą po šešių mėnesių, jeigu to reikia. Komisija patobulino teisinį pagrindą, tačiau Olafo tyrėjams reikia teisinio iškumo. Taip pat jo reikia ir tiems, e, kuriuo atžvilgiu yra atliekami tyrimai. Reikalinga, reikalingas veiksmingesnis kovos su skčiavimu teisinės pagrindas iš principo. Ačiū uždėmesi. Merci. Donc, je vous propose... Dėkuoju. Dabar siūlyčiau pradėti diskusijas, ponia Ajala. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Greslė už atliktą darbą, už tuos patikslinimus, kuriuos jį pateikė. Matome visą eilę skirtingų procedūrų, Ir manyčiau, kad diskusijoms yra tinkamai pasirengta dėl peržiūros. Aš ateidžiai stebėjau, kokie siūlymai ir rekomendacijos buvo teikiami auditorumų. Aš taip pat mm, priežiūros, Olaf priežiūros komitetų rekomendacijas ir pastabas. Suprantu, kad naujasis generalinis direktorius, kurį dar kartą sveikinu, nori Olafo konsolidavimo. Dabar tą patį ir vyksta. Mes norime, kad Olaf veiktų nepriklausomai ir efektyviai. Svarbu, kad ateityje turėtume tokią sistemą, priežiūros sistemą, kovos su sukčiavimu sistemą, kuri būtų efektyvi tiek išorės, tiek vidaus požiūrių. Tačiau yra tam tikrų dar trūkumų, formos trūkumų, aš sakyčiau. Jūs esate žmogus iš išorės, ne iš tos struktūros. Manau, kad dirbsite labai atidžiai ir detaliai. Ir čia matau eilę tam tikrų dalykų, kurie praeitie mums nepatiko. Pavyzdžiui, priežiūros komiteto vaidmuo. Turėtume neklysti, kai kalbame apie patikimumo ir nepriklausomybės garantijas Olafui. Be abejo, nepriklausomybė turi būti užtikrinta. Ir taip pat efektyviai turi veikti ir priežiūros komitetas. Kitaip Kitaip, kaip mums jau teko praeitie matyti tokių liūdnų pavyzdžių, sistema neveiks. Tiesiog iškilo pavojus Olafo veiklos testinumui. Olafas turi, sakyčiau, vieną kitą draugą ir turi daug nedraugų. Tad situacija nepaprasta. Suprantu, kad šis klausimas yra tikrai jautrus. Tačiau mano ilgametė patirtis man sako štai kam. O būtent jeigu priežiūros komitetas neturės reikiamų galių, tai tuomet kils Olafui patikimumo ir nepriklausomybės problemų. Nauja yra siūlymas sustiprinti garantijas vykstant procedūrom. Kai Olafas atlieka savo darbą, jis turi teikti moksliškai pagristą darbą, neutralų darbą ir objektyvų, tam, kad būtų galima išvengti bet kokių įtarimų. Jų be abejo būna, bet tai irgi yra glaudžiai susijęs su skaidrumo klausimu. Taigi turime turėti galimybę remtis geros elgsenos kodeksų, ar, e, kai kalbame apie procedūrų nepriklausomybę ir skaidrumą. Ir mes tuomet Olafui galėsime garantuoti reikiamą nepriklausomybę. <clears throat> Žinome, e, iš audito rūmų nuomonės, kad iššūkių yra daug, galite tikėtis mūsų paramos, na bet jau mano paramos, tai tikrai. Na, dėl kai kurių klausimų, kuriuos nagrinėjo Olafas, buvo tam tikro blokavimo Kartais tyrimai vėlavo daugiau negu dviejus metus. <clears throat> Klausimai be abejo kartais būna labai sudėtingi, bet juk ne visada. Manyčiau, kad darbų grafiko privalu laikytis. Valstybėse narėse taip pat turėtų būti dirbama sparčiau, priešingų atveju Olafui kils problemų. O mes turime e, daryti viską, kad Olafo tyrimai vyktų sklandžiai. Turime padėti Olafui. Ir turime padėti šią instituciją reformuotis pačių pavyzdingiausių būdų ir, ir efektyviausių būdų. Turime užtikrinti, kad procedūros būtų sklandesnės. Tam reikia labiau susitelkti prie tyrimų ir pabrėžti skaidrumo būtinybę. Ypač kai kalbame apie dokumentų bylų perdavimą. ES lygių Olafas turi būti labiau matomas. Remsime jūs, kad galėtumėte atlikti vidaus peržiūrą. Pone Greslė taip pat sulauks paramos, nes kol kas yra vienas svarbiausių klausimų. Mes nenorime kažkokios detalios revizijos, mes norime turėti tokią priemonę, kuri būtų lengvai adaptuotina, kad ji būtų efektyviai naudojama, tačiau ne, nereikia liesti pačios e, paties veikimo principo. Manyčiau, turime <clears throat> nesumažinti priežiūros komiteto galimybių, labiau būtina sustelkti prie pačių tyrimų. generaliniai direktoriai taip pat turėtų būti kontroliuojami, būtent tam, kad būtų galima užtikrinti nepriklausomybę ir skaidrumą. Mes žinome, kad nepriežiūros komitetas seka bylų vyksmą, tai kas, kas įgyvendinama paskui po sprendimų prieimimo, bet būtina, kad vyktų sklandus bendradarbiavimas. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Pone Greslė žodis d'une dame qui vous le propose. Danke, Herr Präsident. Ähm, ich muss unseren Kollegen. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau atsiprašyti už kolegą Vasilės, kuris mūsų frakcijos vardu e, užsėmė šio klausimo sprendimu. Jis e, sekė ponios Greslė darbą, kaip ir ponas Balčytis pavyzdžiui, irgi jis susidūrė su tą pačią problemą, kai dingo elektra pirmadienį. Jam teko grįžti į Lietuvą ir jis negali dalyvauti šiandienos posėdėje. Tačiau mes jau turime sulaukę pirmosios nuomonės. Ir pirmoji nuomonė yra tokia - paremti pranešėją. Tačiau norėčiau paminėti keturis dalykus jums leidus. Tai būtų savotiški klausimai dauguma tų klausimų neturi tikslaus adresato. Jie būtų skirti salėje esantiems specialistams ir norėčiau sužinoti, ką įvairių situacijų specialistai mano apie tos klausimus. Pirmiausia, vicegeneralinio sekretoriaus, vicegeneralinio direktoriaus e, funkcija. Aš girdėjau, kalbant apie priežiūros komitetą, buvo sakoma, kad generalinis, generalinio direktoriaus pavaduotojas turėtų būti žmogus, kuris yra patikimas e, žmogus priežiūros komitetui, bet aš turėčiau atsiprašyti, bet manau, kad tai neatspindi mano požiūrio. Mes turime generalinį direktorių, kuris yra parinktas e, gana sudėtingos procedūros būdu ir jeigu jis yra štai parinktas, tai tuomet e, galima kelti klausimą kodėl turime taikyti tą pačią procedūrą direktoriaus pavaduotojui ir generaliniam direktoriui. Nesuprantu, gal formuluotę kaip nors netaip iššifravau. Olafe nesam girdėję apie ypatingus nuomonių skirtumus, tačiau jeigu kyla problemų tarp direktoriaus ir generalinio direktoriaus ir kai abu gali naudotis tuo pačiu legitimumu, kurį suteikia ES institucijos, tai tuomet jie turi visiškai e, vykdyti jiems tenkančias funkcijas. Aš manau, kad tai dar turėtume aptarti. Turėtume aptarti, kai bus paskirsti tos užduotis. Ką turi daryti generalinis direktorius, o ką pavaduotojas. Galiausiai kitas klausimas. Olafo prieiga prie informacijos. manyčiau, kad čia turime formuluotę dėl e, Olafo bendradarbiavimo su duomenų apsaugos pareigūnų ES. Manyčiau, kad tai turėtume įtraukti į teisėkuros pasiūlymą ir labai svarbu žinoti, kas bus atsakingas už duomenų apsaugą. Trečia. Tai yra klausimas, kuris yra susijęs su būtinybė gauti ataskaitas iš valstybių narių. Šiandien jau turime tam tikros patirties, kai tenka e, Olafo iškeltus klausimus spręsti, esame pastebėję, kad valstybės narės nebūtinai daro tai, ko iš jų laukiama. Tai kaip galima tikėtis, kad valstybės narės sąžiningai atliks tą užduotį teikti ataskaitas? kol nėra galimybių valstybių narių priversti laikytis e, prievolės teikti ataskaitas, tai nieko nepavyks padaryti. Jas galima prašiausiai pakviesti pateikti ataskaitą. Tačiau tai nėra daug žadantis žingsnis. Niekas juk negali užtikrinti, kad jos taip ir padarys, o sankcijų jokių nėra numatyta. Ir paskutinis klausimas. de minimis nutartis ir perdavimas valstybėms narėms. Čia, nežinau, Rolafas turi pakankamai gebėjimų šioje srityje. Jolab, kad komisija Olafui skirtą finansavimą žada mažinti, tad ar Olafas turės pakankamai galimybių šiai užduočiai atlikti. Ir ar galės Olafas perduoti visą šią informaciją valstybėms narėms. Pirmininkas, ačiū. Pone Sešskova, prašau. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajce. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už visus pateiktus dokumentus. Aš esu nauja komiteto ir narė ir būtent šių dokumentų dėka aš ir uh, galėjau detaliai susipažinti su situacija ir pasiūlymų turiniu. Diskusijose norėčiau paliesti keletą klausimų. Aš manau, kad peržiūros patarėjas labai ši pareigybė prisidėtų siekiant užtikrinti tyriamų asmenų teisės. Tai būtų nepriklausomas asmuo, turintis vieną uždavinį. Tai turėtų būti nepriklausomas asmuo ir tyrimai turėtų būti vykdomi, būtų vykdomi nepriklausomai. Nepritariu komisijos nuomoniai, kad šį vaidmenį galėtų, šį uždavinį galėtų atlikti keli asmenys, kurie tuo pat metu dar atliktų ir kitas e, funkcijas. Aš pritariu pranešėjos nuomoniai, kad dėl to gali atsirasti interesų konfliktų. Priežiūros patarėjo pareigybė užtikrintų didesnį nepriklausomumą ir bešališkumą. Taip pat pritariu pranešėjai dėl to, kad Olafas, kalbant apie baudžiamo, baudžiamosius tyrimus. Turėtų perduoti visą su tyrimai susijusią informaciją valstybėms narėms. Na, o kalbant apie tarpvalstybinius nusikaltimus, čia situacija jau yra kitokia. Tuomet Olafas neturėtų dar daugiau skirti finansinių lėšų tirti nusikaltimams, kuriuos turėtų tirti kitos institucijos. Taip pat pritarčiau tam, kad būtų numatytos aiškesnės taisyklės tyrimams, jos būtų saistančios ir vienodos. Taip pat visos taisyklės ir reglamentai turi būti publikuojami, to prašo Europos komisija, tačiau to nepakanka. Turi būti užtikrinamas ir visapusiškas skaidrumas. Dėl atsiskaitimo pranešėjas savo trečiajame darbinėme dokumente mini tuos dalykus ir aš pritariu komisijai, kad informacijos perdavimas yra pakankamas, kaip teigia komisija. Jeigu būtų numatyta prievolė valstybėms narėms nuolatos teikti ataskaitas Olafui apie tai, kokiu žingsniu buvo imtas ir kaip klostėsi tyrimas, testinis tyrimas po Olafo atlikto tyrimo, tai būtų papildoma našta valstybėms narėms, o Olafui irgi tai reikštų dar didesnį darbo krūvį, kadangi jiems reiktų reguliariai vertinti tą informaciją. Ačiū. Merci, uh, Inge Grasle. Dėkuoju, Inge Grasle. Dėkuoju. Aš taip pat uh, norėčiau pateikti klausimą generaliniam direktoriui. dėl review advisor, peržiūros patarėjo. Ar galite paaiškinti, kodėl 2006 metais komisija sukūrė tokią poziciją? Nes ne, ne aš pasiūliau to, tokį dalyką, o komisija, kuri turi daugiau vaizduotės. Ir aišku, praėjus keturiems metams nuo šitos pozicijos sukūrimo aš nenorėčiau dabar uh, E, jos e, eliminuoti, tačiau vis dėlto ne visiškai aišku, kam to reikėjo. Aišku, jog dabar diskusija sukasi ties būtent review advisor. Ir aš norėčiau, kad man būtų labai aiškiai paaiškinta, kaip pasikeitė e, šio pareigūno vaidmuo Olafo reformos kontekste, taikant įvairius pasiūlymus. Bet tai nebuvo mano mintis tokios pozicijos sukūrimas. Aš tai galiu pasakyti, kad padėtis e, kol kas yra nepatenkinama ir kadangi dabar kalbama apie reformą ir apie procesinės garantijas ir apie teisės, tai yra esminis e, aspektas ir dėkuoju E, rūmų atstovui, kad tai buvo priminta. Bet jeigu jau sukūrėm tokią mitinę, mistinę poziciją, tai reikia, kad jinai būtų nepriklausoma. Man pačiai nelabai patinka tas e, e, patarėjas kaip funkcija. Aš nelabai palankiai žiūriu. Tačiau jeigu jau mes sukūrim tokią poziciją, tai dabar sunku ją panaikinti. Ir Dabar šita pozicija atsiranda visur ir mes matom, kad teisingumo, atsiprašau, kad audito rūmų įvairiose dalykuose atsiranda tas review advisor, bet aš norėčiau, kad man būtų dar paaiškinta, kam jis yra iš principo reikalingas. Ir kitas e, klausimas generaliniam direktoriui, jūs norit reformuoti šią struktūrą Olafą, tai yra gerai, tačiau aš mačiau, kad e, jūs jau gyvenant komisijos tekstą, ar vis dėlto dar ne per anksti, nes turi būti priimtas e, sprendimas ir galbūt tame sprendime išvados bus kitokios negu komisijos dokumente. Ir dėl to aš esu truputį nustebus, kad teisėkuros institucijai yra pateikiamas jau įvykęs faktas ir tada parlamentui pasakoma, kad parlamentas gali patvirtinti tai, kas jau padaryta. Bet aš ne visiškai su to sutinku. Toliau, review procedure for legality. Tai taip pat labai svarbus e, aspektas ir reikėtų aiškintis, ar Olafo tyrimai gali būti e, panaudojami e, nacionalinėse teisminėse institucijose. Ir kaip užtikrinti, kad įvairiose baudžiamosios teisės sistemose Olafo patekti įrodymai būtų tinkami. Toliau, kas e, yra numatyta dėl tyrimų rezultatų panaudojimą. Tai, ką sakė Ines, jinai buvo teisi e, dėl vieno aspekto, nes e, stebėjimo komitetas turi būti sustiprintas ir jis turi būti nepriklausomas, kad būtų veiksmingas. Toliau Jens minėjo vieną aspektą. E, generalinio direktoriaus pavaduotojas. Aš irgi sutinku, kad ne, nereikėtų tam tikros atsvaros generaliniam direktoriui lentelė buvo išdalyta ir ten yra tas generalinio, generalinio direktoriaus pavaduotojas. Paprasčiausiai mes e, norime būti informuoti ir norime žinoti, kas tai stebėjimo priežiūros komitetas taip pat turi tarti savo žodį dėl generalinio direktoriaus pavaduotojo paskirimo, dėl, dėl jo pasirinkimo. Uh, generalinio direktoriaus pavaduotojas užima irgi pakankamai svarbu postą. Aišku, suprantam, kad generalinis direktorius yra svarbesnis. Kaip suprantam, pirmininkaujantį Lenkiją yra labai motivuota, Lenkija nori daryti su mumis ir greitai užbaigti svarstymą. Mėly kolegos, tai yra istorinis momentas, nes mes dar niekad nebuvom tiek pasistumėję. Dabar uh, pirmą kartą yra tokia pirmininkaujanti valstybė, kuri nori daryti pažangą, nori diskutuoti šito klausimo su valstybės narėmis taryboje. Tai yra puikus šansas ir mes turime jo nepraleisti. Dėkuoju. Inge. Generalinis direktorius. Thank you, chair, and thank you. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems pasisakiusiems komiteto nariams. Išklausęs visų jaučiuosi ramesnis. Aš paliesiu keletą klausimų, kur mano manimų nuomonė sutampa. Tačiau bandome čia sukurti nereikalingų problemų. Pirmiausia, dėl priežiūros patarėjo. Būtent Olafas ir komisija labai entuziastingai pasisako už tai, kad priežiūros patarėjas galėtų dirbtų ir galėtų prižiūrėti, ar Olafo vykdomi tyrimai yra teisėti. Mes pritarėme tam ir tai jau egzistuoja, tai jau veikia. Mes paskyrėme priežiūros patarėją prieš porą savaičių. Taigi mes tam tikrai entuziastingai pritarėme ir komisijos pakeistame pasiūlyme konkrečiai 7b straipsnėje tai jau atsispindi ir priežiūros, e, peržiūros patarėjo nepriklausomumas yra ten akcentuojamas. Taigi tam pritarėme. Ir tik viena detalė, kur nuomonės išsiskiria, visiškai suprantamai yra dėl praktinių organizacinių detalių. Būtent, jeigu tas asmuo turi būti skiriamas visiems laikams. Tai yra nuolatinis pareigūnas, e, dirbantis su padėjėjais ir sekretariatu ir dirbantis tik tai šį darbą. Ar tai galėtų būti asmo, kuris yra paskiriamas e, kiekvienu atskiru atveju, kai jo prireikia. Šį sprendimą turite priimti jūs, tai yra, tai yra organizacinės detalės, o aš tik tai norėčiau pateikti keletą informacijos elementų. Per pastarosius metus, keletą metų, buvo daugiausiai penkios bylos, kuomet reikėjo, penkios bylos per metus, kuomet reikėjo to patarėjo, gal net ir mažiau nei penkios. Taigi kyla pavojus, kad e, keli žmonės sėdės e, ir nelabai turės darbo. Dažniausiai ir tikrai to sauliaisti dabar negalime, Mano tarnyba, kaip ir visos kitos komisijos tarnybos, ir parlamentas, ir valstybės narės, ir taryba reikalauja, kad finansavimas būtų mažinamas ir, ir finansiniai ištekliai, ir žmogiškiai ištekliai būtų mažinami. Ir jeigu manęs prašoma atlikti tyrimus greičiau, daugiau ir geriau, ir sumažinamas yra biudžetas ir žmogiškiai ištekliai, O dabar staiga reikalauju, kad e, būtų paskirti žmonės, kurie atliktų um, tą darbą, kaip priežiūros patarėjai, e, peržiūros patarėjai, bet dažnai darbo apskritai neturėtų, tai yra konfliktų, tai yra interesų konfliktas, tai yra išteklių švaistimas. Ir čia yra tokios organizacinės, organizacinės detalės. Visi norime tokio patarėjo, norime nepriklausomo priež, peržiūros patarėjo, Na ir čia tik tai kyla klausimas, detalės klausimas, kaip e, tą pareigybę įsteigti. Bet jau dėl esmės tai tikrai sutarėme. Dėl priežiūros komiteto. Pone Ajala, visiškai jums pritariu. Tikrai manau, kad Olafas galėtų gauti naudos tik iš uh, aukšto rango priežiūros e, komiteto. O dabar faktiškai jūsų reikalas parinkti tinkamus žmonės. Aš čia jau tame darbe nedalyvauju, parlamentas su komisija ir taryba turėtų parinkti komiteto narius. Na, o aš norėčiau tiesiog pasakyti, kad labai norėčiau, kad priežiūros komitete sėdėtų patyrę, gerai žinomi aukšto rango pareigūnai, tikrai nebijau tokių žmonių priežiūros komitete. Ir labai tikiuosi, kad jūs parinksite būtent tokius žmonės komitet, komiteto darbui. Tačiau, ponė pirmininkė, norėčiau kreiptis ir į parlamentą šiuo klausimu. Priežiūros komitetas, kaip visi pasakėte, ir aš tam pritariu, uh, sukurtas tam, kad užtikrintų Olafo nepriklausomumą. Ir generalinio direktoriaus, ir taip pat, kad jis generalinis direktorius atsiskaitytų komitetui. Taigi priežiūros komiteto nuomonė nėra adresuota tik Olafui. Ji yra adresuota ir šioms institucijoms. Priežiūros komiteto vaidmuo Ir prieš keltą mėnesių priežios komitetas griežtai pasisakė dėl to, kad e, Olafas ir parla parlamentas, Olafas akcentavo netinkamus dalykus parlamente ir priešios komitetas išsakė savo nuomonę tam, kad e, užtikrintų tarnybos nepriklausomybę. Taigi Olafo nepriklausomybės užtikrinimas nėra susijęs vien tik tai su Olafo darbo kontrolė ir ne vien tik tai Olafui yra adresuota e, komisijos e, komiteto, komiteto nuomonė, bet ir kitoms institucijoms, parlamentui ir taip toliau. Taigi tiesiog reikia ateičiai įsiklausyti, ką jie sako, jeigu laikome tai juos reikšmingą tarnybą. Dar dabar generalinio direktoriaus pavaduotojas. Čia gal nesusipratimas šioks toks įvyko, mano manimu nes niekas nesiūlė skirti generalinio direktoriaus pavaduotojo. Ir pritariu pono Gairio nuomonė, jeigu teisingai supratau jo nuomonę, kad tikrai nereikia skirti generalinio direktoriaus pavaduotojo dėl tų priežasčių, kurias ir anksčiau minėjau, ir ne vien dėl to, kad trūksta išteklių. Komisijos pakeistame pasiūlyme 12a straipsnėje teigiama, siūlomos taisyklės apie tai, kaip būtų numatomas asmuo tuo atveju, jeigu generalinis direktorius išvykęs, jo nėra, serga ar kažkas panašaus, ten teigiama, kad e, įprastinės komisijos taisyklės, pagal kurias e, vyresnysis pagal rangą pareigūnas e, pavaduoja generalinį direktorių. Ir jeigu generalinis direktorius nori pakeisti dėl kokių tai priežasčių šias taisyklės, jis turi konsultuoti su priežiūros komitetu. Tai jau yra numatyta pakeistame pasiūlyme. Jeigu jūs manote, kad tuo atveju, jeigu generalinis direktorius atostogauja ir nori vengti komisijos bendrų taisyklių ir paskirti vyriausiai pareigūną, tada gali pasirinkti iš keturių direktorių. Ir tam jis turi ne tik paprašyti priežiūros komiteto nuomonės, bet ir paprašyti parlamento nuomonės, ir tarybos, ir komisijos nuomonės. Na kągi, aš tikrai faktiškai nieko met nebandysiu apeiti pagrindinių taisyklių dėl vyriausiojo pareigūno, nes konsultuoti su keturiom institucijom tam, kad dviem savaitėms, kol aš atostogauju, būtų parinktas uh, ar susirksiu, pavyzdžiui, tikiuosi, kad taip neįvyks. Kad būtų laikinai kelioms savaitėms iš keturių asmenų parinktas vienas žmogus, kuris eitų mano pareigas laikinai ir tada aš turėčiau tam paprašyti keturių institucijų nuomonės, man atrodo, kad tai nepagarba pačioms institucijoms, trukdyti jas tokiais nereikšmingais klausimais. Na, bet jeigu jūs prašote, kad aš tą padaryčiau, gerai, puiku man ne problema. Taigi, matote, yra tikrai labai smulkių tokių detalių, bet dėl esmės mes, mes sutarėme. Na ir dar vienas dalykas. Dėl to, kad geriau reiktų traukti, labiau reiktų traukti valstybės narės. Mano strategija yra įtraukti valstybės narės ne tyrimo pabaigoje, bet kuo galima anksčiau kad būtų sutaupamas laikas konsultacijoms ir bendradarbiavimui su nacionaliniais teismais. Ta mes ir darome ir rezultatai yra neblogi, nes tyrimų trukmės sutrumpėja. Bet vėlgi, jeigu manęs klausėte, kas kart, kai turiu įtraukti nacionalinę instituciją per priežiūros komitetą, kuris posėdžiauja kartą tik mėnesį, per mėnesį vienai dienai sušaukiamas posėdis, čia yra irgi prieštaravimų. Praktiškai tai sunkiai įmanoma. Jeigu norite, kad aš dirbčiau lengviau, greičiau ir kuo galima greičiau įtraukčiau valstybės narės į, tyri, į tyrimą, tas priežiūros komitetos filtr, filtras, tai irgi šiek tiek keičia priežiūros komiteto darbą faktiškai. Uh, tai tikrai man nepadeda, nepadeda lengviau ir efektyviau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Taigi dabar gal tiek pastabų, bet visuomet galiu atsakyti į kitus klausimus. Ačiū. Merci, monsieur le directeur général. Dėkui, ponė generalinį direktorių. Taigi mes iš išklausime įdomių pranešimų. Ar dabar norėtų kažkas iš kolegų dar papildyti, ką nors ar pakomentuoti? Prašom. Thank you, thank you, Dėkoju, ponė pirmininkė. Dar kartą norėčiau atsiprašyti už pavėlamą į posėdį, kadangi įvyko nenumatytų transporto kamščio problemų. Ponas Benombiuk mano vardu jau perskaitė pranešimą ir norėčiau pakartoti kai kurios dalykus. Tai tiksliau, nenorėčiau kartoti kai kurio dalykų, nieko daug pridėti čia ir nebėra. Diskusijos jau vyko. Kolegos jums išdėstė svarbiausius argumentus, aš galiu juos tik patvirtinti ir manyčiau, kad mes turime siekti tolesnės pažangos, kalbant apie šį teisėkuros procesą. Dėkuoju. Merci, uh, Ačiū. Ar Europos komisijos atstovai norėtų tarti žodį? Nes išklausėme dėl siūlymų kitų pasisakymų, ar komisija komentuos. Ne, regis ne. Alors, Pranešėjas tada apibendrinimu. Gal taryba norėtų pasisakyti, klausė ponė Greslė. Uh, Na, iš tiesų, tai čia atstovaujama ir tarybai, nors neįprasta klausė pirmininkas, bet gal kas nors norėtų tarti žodį iš tarybos kažkas. Būtų visai neblogai mūsų parlamentinėme komitete dažniau užgirsti tarybos atstovų nuomonę. No. Taip pat regisi ne. Taryba laikys savo poziciją slaptą iki dėrybų. Na, tuomet suteiksime žodį pranešėjo apibendrinti. Dėkoju. Iš tiesų, diskusija buvo labai įdomi. Norėčiau padėkoti visiems. Ir noriu pasakyti, kad tai, kas buvo aptarta šiandien, yra svarbiausi dalykai kuriuos dar reikės aptarti papildomai ir artimiausiamis savaitėmis ir mėnesiais. Buvo paskirti šešėliniai pranešėjai ir dabar, manyčiau, turėtume kuo greičiau pradėti dėrybas. Aišku, <clears throat> yra visa eilė su detalėmis susijusių klausimų, kuriuos reikės kuo greičiau išspręsti. Žinia, vienus klausimus išspręsti tai sekasi greičiau nei kitus. Laukiu penkių dar papildomų žmonių, kurie suderintų savo darbo grafiką su mums reikiamu ir kad galėtume pradėti dirbti. Kai ką turime nuveikti kartu, tačiau dėl kai kurių techninių dalykų diskutuojant nebūtinai kiekvieną kartą turi dalyvauti visi. Tad aš norėčiau tuos susitikimus renkti vis tiek, net jeigu visi ir negalės ateiti, nes jeigu visada lauksiu, kad būtų visi, tai taip galime laukti labai ilgai, nes retai kada tai galės įvykti. Taigi norėčiau pasižiūrėti, ką dar galime nuveikti su pirmininkaujančios Lenkijos atstovais, o paskui šešėlėms pranešėjams atsiųsiu siūlomas sustikimo datas. Tačiau manyčiau, kad turime kuo greičiau e, pradėti aptarinėti detalės, nes ten daugiausia yra visokių delikačių neišspręstų klausimų, o jų išspręsti reikia maksimumą. Kaip jau sakiau, tarybai tai turiu 14 klausimų, norėčiau nuo jų ir pradėti. Manau, kad taryba, kuri yra artima komisijai savo siūlymu, kad taryba suprastų, kur mes išvelgiame Olafo sunkumus ir problemas. Nes manome, kad reglamentą privalu pagerinti, aš būtent tą ir norėčiau pasiūlyti. Tikiuosi, kad kolegos yra pasirengę mano siūlymų pritarti. Pirmininkas, dėkoju. Na, nebent dar kas norėtų pasisakyti, tad aš manyčiau, kad jeigu nėra daugiau norėčiau pasisakyti, koordinatorių posėdį galėtume aptarti šį klausimą. Jūzan, prašau. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti poniai pranešėjai už jos bendradarbiavimo siūlymus. Tačiau Tačiau žvelgiant į tuos posėdžius, kurie jau įvyko, manyčiau, kad nereikia numatyti posėdžių diskusijų, kurie vyktų viešai. Čia visi frakcijų lygmenių turi savo tam tikras pozicijas. Ir manyčiau, kad nėra būtina, kad tos pozicijos būtų žinomos iš karto visos visiems. Geriau vyktų konkretų susitikimų tarp koordinatorių tam tiksliais konkrečiais klausimais, nes testiniai po posėdžiai apie viską e, vienu metu nebus pernelyg efektyvus sprendimas. Tai būtų tikrai neproduktyvu ir nepasitarnaus pranešėjos siekiams parengti kuo greičiau pranešimą šią temą. Jeigu norime pasirengti, manyčiau, kad reikia kelti konkrečius klausimus konkrečiuose posėdžiuose ir panik nesitęsti. Pirmininkas, dėkoju. Iš tiesų, manyčiau, kad koordinatorių posėdėje svarbu e, aptarti visą tai, o koordinatorių posėdis netrukus ir vyks. Gal turėsime galimybę tai padaryti. Diskusiją šiuo klausimu baigėme. Šeštasis darbo tvarkės klausimas yra kadaraše vykusio posėdžio ataskaita. Gegužė 16-17 dieną pranešėjas Bart Stas yra mūsų komiteto pirmasis vicepirmininkas ir jis turėjo dalyvauti pirmininkaujančiam posėdžiui. Minėjo, kad tai yra labai svarbus E, pranešimas ir be jo šiame posėdėje, manyčiau, neverta šio klausimo nagrinėti, atidėkime jį. Noriu pasakyti, kad šią popietę keitimasis nuomonėmis vyks dėl disciplinos procedūrų ir skundų. Dalyvaus posėdėje ponas Diamantūros ir dar dalyvaus vienas iš advokatų, kuris yra specializuotas šiais klausimais. Vyks klausimai šioje pat salėje. Dugūdų. Prasidės jie 15 valandą. Kviešiu visus dalyvauti, nes tai bus tikrai labai įdomus, svarbus klausimai mūsų institucijoms. O dabar posėdį baigiame. Šią popietę salė 2Q2 klausimams. koordinatoriai turėtų rinktis 11.30, bet jeigu jau galėtume tą padaryti dabar.